pranešimo 2015 m. kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koficijantas. Žodis ponui Sekeriškiui pranešėjui. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Šiandieną mes aptarinėjame poziciją ir ją tvirtinsime Ši pozicija yra susijusi su tiesioginių išmokų koregavimo koeficientų 2015 kalendoriniams metams. Tai yra finansiniai metai numatyti 2013 horizontalioje rezoliucijoje kuri buvo paskutinės BŽUP reformos dalis. Ir jos pagrindinis tikslas yra numatyti krizių rezervą, iš kurio galima būtų remti žemės ūkio infrastruktūrą, jei ištiktų rimta krizė, kuri galėtų neigiamai paveikti žemės ūkio produkciją ar žemės ūkio produktų mm, paskirstimą. 2014-2020 metų suma buvo numatyta 2,8 milijo, milijardai eurų. Ir tiesioginėms išmokoms taikoma finansinė drausmė 2015 metams padeda e, pasirengti 2016 ES biudžeto sudarimui. Ir Ir komisija tam yra numačiusi 441,6 milijonų eurų. E, po pradinių mm, vertinimų ir išlaidų susijusių su tiesioginėmis išmokomis ir žemės ūkio e, rinka, komisija manė, kad būtų pakankama koreguoti tiesioginės išmokas mažiau negu 1,4 procento. Ir turėtų būti pabrėžta, kad šis mažinimas turėtų būti taikytinas tik tai tiem ūkininkam, kurie gauna daugiau negu 2000 eurų tiesioginių išmokų per metus. Taip pat dėl to, kad Bulgarija, Rumunija ir Kroatija dar nepasiekė e, viso išmokų lygio, šioms šalims ši finansinės drausmės priemonė nebus taikoma. Pagal reglamentą koregavimo koeficientas turėtų būti tvirtinamas tarybos ir parlamento iki birželio 30 dienos. Taigi, iš karto po to, kai komisija pateikė savo pasiūlymą e, Žemės ūkio komitetui parlamente, mes nusprendėme taikyti supaprastintą ir pagreitintą procedūrą, kaip numatoma 50 taisyklėje. Pagal šią taisyklę, e, būdamas atitinkama komiteto pirmininku, parengiau pranešimą be pakeitimų. Po to, kai Žemės ūkio komitete be pakeitimų mano pranešimas buvo patvirtintas, nebuvo pateikta jokių pakeitimų ir plenariniam posėdžiui. Ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant galėsime patvirtinti komisijos projektą be pakeitimų. Taip pat e, taryba raštu patvirtino, kad prieima be pakeitimų komisijos pasiūlymą. Tai reiškia, kad jau pirmojo svarstymo metu bus pasiektas sutarimas. Pastarojo meto sutrikimai žemės ūkio rinkoje ES dėl Rusijos embargo ir dėl to, kad buvo atsisakyta pieno kvotų sistemos, parodė, kaip svarbu turėti tokį krizių rezervą. Jis yra dar svarbesnis atsižvelgiant į tai, kad e, taikomi intervencinių mechanizmų apribojimai patvirtinti paskutinėje BŽUP reformoje. Taip pat nuolat auga išorės faktorių poveikis, pavyzdžiui, globaliz... priekybos globalizacija ir jos turimas daromas poveikis žemės ūkio, žemės ūkiui Europos Sąjungoje. Turbūt nereikia man jūsų įtikinėti, kad žemės ūkis yra labai jautrus sektorius priklausantis nuo klimato, rinkos pokyčių, tarptautinių įvykių. Ir atsižvelgiant į praėjusių metų kontroversijas dėl žemės ūkio biudžeto, dabar mm, žemės ūkio biudžete esančios lėšos turėtų būti paliktos krizėms spręsti. Noriu pabrėžti, kad šis rezervas sudarytas iš lėšų skirtų žemės ūkio politikai. Ūkininkai, ūkininkams tam tikros išmokų dalis buvo iššaldytos. Jeigu rezervas nebus panaudotas, tuomet tos išaldytos lėšos e, sugrįž ūkininkams. Taigi, būtent patys ūkininkai ir sudarys tą rezervă. Portoriului și e, îl rog pe domnul comisar Hogan să ia cuvântul. Dabar suteiksime žodį komisijos nariui Hoganui. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Visi žino, E, ir žino, kas buvo starta bendros žemės ūkio politikos reformoje. Kiekvienais metais e, komisija pasiūlo finansinės e, disciplinos normą tiesioginėms išmokoms ir komisijos pasiūlymuose 1,393 procento 16 metams, tai yra 441,6 milijonų eurų. Aš džiaugiuosi, kad taryba ir parlamentas pritarė pasiūlymui ir aš tikiuosi, kad mes laiku iki birželio pabaigos patvirtinsime šį pasiūlymą labai gerai ir ir labai tiksliai apie tai, ką tik kalbėjo pranešėjas. Ačiū. Tikrai, jūs kalbėjote labai labai trumpai. Dabar suteiksiu žodį kolegoms ir pradėsime nuo pono Mišel Dantan. Jam skiriamas dvi minutės. E, ne vis tik tai suteiksiu žodį poje Dančilai. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Mes turime galvoti apie ES e, piliečius, jų interesus ir reikia juos apsaugoti iškilus rimtoms krizėms, kurios atsiranda dėl skirtingų situacijų, skirtingų veiksnių ir nuo to gali nukentėti, pavyzdžiui, gamyba, žemės ūkio paskirstimas, e, išteklių produktų ir tai yra žemės ūkija dirbantiems e, ūkininkams skirtai, skirtomis tiesioginėmis e, išmokomis e, numatyta koregavimo norma 1,393 procentą yra siekiama ES sudaryti rezervą, kuris sudarytų 441 milijonas eurų. E, Pernai metais buvo 300 milijonų eurų numatyta ir tas lėšas galima naudoti žemės ūkio sektorių ištikus kriziai. E, bus pateiktas naujas dabar pasiūlymas dėl koregavimo koeficiento. 2015 m. gruodžio 1 mm, e, dieną įvertinu situaciją, kas bus padaryta lakvičio mėnesį. O dėl dabartio pasiūlymo reikia susitarti iki birželio pabaigos. Jeigu ne, tai komisija nuspręs, koks bus koregavimo koeficientas. Europos parlamentas mano, kad reikia laikytis e, numatytų terminų ir viską patvirtinti laiku. Ačiū dabar ponas Kuzmiuk. Dėkuoju. Komisijos nariai, aš kalbu EKR vardu. Kalbu apie e, reglamentą e, dėl koregavimo koeficiento 15 ir 16 metams. Mano frakcija pritarė pasiūlytam sprendimui ir mes balsuosime už. Koregavimo mechanizmo nustatymas ir e, krizių rezervo sudarimas 16 metams kalbame apie 441 milijoną eurų. Tai reiškia, kad Rezervas gali būti panaudotas iškilus kritiniams situacijoms žemės ūkija. Ir jis bus sudarytas iš tiesiog išmokų, kurios viršyje 2000 eurų per metus, bet trim šalims tai nebus taikoma šis koregavimo koeficientas. Koregavimo mechanizmo nustatymas ir rezervo sudarimas reiškia, kad nacionaliniai vokai valstybėms narėms bus sumažinti, sudarant rezervą. Ir šioje nestabilioje situacijoje tai labai e, tikslingas geras dalykas. Nežinome, kad Rusijos embargas tebegaliuoja daugelį žemės ūkio rinkų, situacija blogėja, skaitant pieno rinką. ES rinkos tampa vis atviresnės, e, atkeliauja daugiau maisto produktų iš trečiųjų šalių ir dėl to didėja e, rizika, neiškumo daugiau atsiranda žemės ūkio sektorėje. E, šis rezervas 16 metais bus naudojamas paremti ūkininkams ir rinkoms ten, kur labiausiai tos paramos reikės. Ulrike, se ia cuvântul pentru două minute. Ačiū, ponia Ulrike Müller. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, bendro žemės ūkio politika per pastaruosius metus vis daugiau ir daugiau vystėsi laisvosios rinkos kryptimi. Būtent stengiamasi, kad įmonės būtų konkurencingesnės ir e, žemės ūkis išgyveno labai dėlius iššūkius. E, tokia situacija yra labai rizikinga mūsų ūkininkų šeimoms. Labai svarbu suprasti, kad e, ūkininkai nėra tik tai gamintojai, e, nes žemės ūkio srityje žem, ūkininkų šeimos sukuria labai daug darbo vietų ir išsaugo ES tradicinės kultūras ir ES žemės ūkis gali, būt, gali išlikti tik tai tų e, šeimų dėka. Būtent todėl reikia atsižvelgti jų poreikius. Mūsų piliečiai nori kad būtų galima įsigyti žemės ūkio produktų, kurie yra užauginti tokių nedidelių, tokios nedideliuose ūkiuose. Būtent todėl negalima rizikuoti šia, šiuo sektoriumi. Mes džiaugiamės dėl šio krizės fondo, šio krizės rezervo įkūrimo, mes iki šiol irgi jį turėjome. Tačiau būdavo galima juo pasinaudoti tik tai tada, kai tiesioginės išmokos siekdavo 5000 eurų. Ši marža dabar bus e, sumažinta ir mūsų ūkininkų šeimos turėtų aiškiai žinoti, kaip tos lėšos turi būti panaudotos ir kaip jos galų gale yra panaudotos. Ir dabar atsižvelgiant į Rusijos embargą, matome, kad E, dėl politinių sprendimų gali visiškai pasikeisti padėtis rinkoje. Ir čia turėtumėm panaudoti ne tik tai lėšas gautas iš žemės ūkio, iš ūkininkų šeimų, bet ir iš mūsų biudžeto. Dėkoju. Dėkoju, dabar ponas Dantam pasirodė, tai žonė jam suteiksiu žodį. Atsiprašau, e, mes užstrigome Strasbūro oro uoste ir nebuvo mašinos mums atsiųsta. Komisarė pirmininkė, e, šis pranešimas e, reiškia, kad yra apribota BŽUP, suvaržyta BŽUP politika ir per šį pranešimą kaip ir minėjo anksčiau kalbėjęs asmuo, mums e, reikia atsižvelgti į Rusijos embargo problemą ir kokios bus to pasiekmes. Mes jau apie tai kalbėjomės Žemės ūkio komitete. Ar normalu, kad krizė, kuri kilo dėl diplomatinių priežasčių, e, paveikė e, Žemės ūkio darbuotojus, žemdirbius? Ir jau praėjus metams nebuvo sureguliuota ši situacija. Komisarė, ne jūs čia atsakingas už šį reikalą. Turime kalbėti apie e, visos kolegijos solidarumą, taip pat apie tinkamą ES institucijų funkcionavimą. Ir komisarė, jūs juk atstovaujate jas. Dėkuoju. O rūpė, domna Sen, O rog pe doamna Senra să ia cuvântul pentru un minut și 30 de... Ačiū, ponė Senra, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mes irgi manome, kad reikia įkurti krizių fondą. Tačiau taip pat yra labai svarbu nustatyti aiškius kriterijus tam, kad žinotumėm, kada kyla tokios krizinės, krizinės situacijos. Uh, bendroji žemės ūkio politika šiuo metu kelia nuolatines krizės žemės ūkio sektoriuje. Dabar daugumoje valstybių narių pieno sektorius, pieno gamybos sektorius išgyvena labai gilę krizę. Produk, e, pieno gamintojai. E adevărat? Prancūzų kalba regis nėra vertimo, sako pirmininkas. Dabar jau viskas gerai, prašome kalbėti toliau. Atsiprašau. Ar pradėt man iš naujo, ar tęsti? reikia sukurti fondą dėl e, kriziniam situacijom, bet taip pat manome, kad labai svarbu nustatyti aiškius kriterijus tam, kad žinotumėm, kada susidaro krizinė situacija. Žemės ūkio politika šiuo metu nuolatos kelia krizės žemės ūkio srityje. Dabar daugumoje valstybės sąjungos narių, e, tarp jų ir Galicija, Ispanijos regionas, pieno gamintojai pasiekė dugną e, supirkimo kainos yra žemesnės negu, negu dempingas. Taip pat įmonės kontroliuoja šitą sektorių. Taigi, gerbiamas komisarė, manome, kad reikia imtis veiksmų kuo greičiau, remti finansiškai, bet taip pat ir pradėti kurti bendrą žemės, e, žemės ūkio pieno gamybos politiką. Kita vertus, manome, kad krizės, kurias sukelia, su neteisingi ES sprendimai, tokios krizės kaip Rusijos embargas, turi būti sprendžiamos iš kitų lėšų, o ne iš šio fondo, į kurį įnašus įneša, į kurį lėšas įneša žemės ūkio atstovai, žemės ūkio sektoriaus atstovai. Ponas Ferrand, minutė pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau e, pasveikinti Burgundijos e, valdžią. E, vyno gamintojus Pirmininkė, e, dabar situacija yra labai sudėtinga, ypač žemės ūkio sektoriuje. Ponas Šulcas ir jo draugai e, paskelbė sankcijas prieš Rusiją, tačiau šiandieną visas kontinentas e, kenčia nuo tų politinių sprendimų. Žemė, žemės ūkio darbuotojai tapo dar sykį šio Rusijos embargo augo aukomis. Au Ir vien tik Prancūzijai vieną milijon, milijardą dolerių jau kainavo, eurų atsiprašau, jau kainavo šitos sankcijos. Ir iš tikrųjų, akivaizdu, kad šiandien mes turime imtis konkrečių veiksmų. Ir reikia imtis dėrybų dėl to, kaip panaikinti, atšaukti tas sankcijas, kad galėtų išgyventi mūsų žemdirbėjai. Domna Erans, du minutės. Pone Erandė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Sikerskį už puikiai atliktą darbą e, ruošiančią dokumentą. Antra, norėčiau pasveikinti komisarą Europos komisijos vardu už, šį praneš, už tą pasiūlymą, e, kaip e, išspręsti krizę kilusią žemės ūkyje. Sukuriant šį, šią priemonę stengiamasi išspręsti didelės krizės, tačiau iš tie daugiau negu 400 milijonų eurų yra labai didelis iššūkis mūsų žemdirbiams, nes jie neteks išmokų, kurios e, yra labai didelė e, pagalba, nes jeigu, jeigu nenutama šitie pinigai e, finansuoti tam, kas nesusijo su žemės ūkiu. E, tikimės, kad e, šis fondas padės išspręsti žemės ūkio problemas, o ne kitų sričių problemas. Nuo pernai metų rūpjūčio viena tokių problemų yra Rusijos embargas, komisija galėjo spręsti šį, šią problemą, dėja atsakymas buvo visiškai, visada visiškai kitoks. Tai ir jie nukentėjo, mūsų žemdirbiai nukentėjo nuo politinio sprendimo. Ir manau, kad tokia krizė turėtų būti sprendžiama iš kitų lėšų, ne žemės ūkio lėšų. Šis problema nėra išspręsta ir kokių garantijų mes turime, jeigu šis rezervas nebus, kad šis rezervas nebus naudojamas, jeigu rusų embargas bus tęsiamas dar ir toliau. Reikia, kad Europa galėtų greitai reaguoti į bet kokią krizę, kuri kyla e, visose sritise ir turi įtako žemės ūkio sektorėje. Taigi, manau, kad mes turėtumėm efektyviau e, mokėti valdyti turimas lėšas ir turimas priemonės. Ačiū. Ponas, Ponas Braninas, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė kasmet sudaromas krizių rezervas žemės ūkio sektoriui. Tai užtikrina e, apsaugą ūkininkų pajamų nuo gaivalinių nelaimių ir kainų kintamumo. Krizių rezervas turėtų būti laikomas saugumo tam tikrų e, tinklų, kuris apsaugo ūkininkus nuo tokių dalykų, kurių jie negali prognozuoti. Ir tai yra susiję rezervas tarmas nuo tiesioginių išmokų tam tikrais metais. Tai reiškia, kad ES biudžetas, kuris dabar jau patiria daug e, sunkumų esant kriziai, nepatiria papildomų išlaidų. Krizių rezervas yra gera galimybė pasižiūrėti atidžiau į e, rizių, krizių valdymą ir rizikos valdymą e, bendrojoje žemės ūkio politikoje, užuot koncentravęsi ties e, pajama e, paramoms mes turėtume galvoti, kaip sušvelninti gaivalinių nelaimių, lygų ar prekybos embargo neigiamas pasiekmes. Bendroji žemės ūkio politika turėtų e, patenkinti sektoriaus poreikius ir reikėtų labai atidžiai, atsargiai ir išmintingai naudoti šios sektoriaus lėžas. Ponas Vaičiakovskis. Dėkuoju, pirmininkė. Europos vertybė viena iš didžiųjų yra solidarumas. Visi už vieną, vienas už visus. Ir mes, vadovaudamėsi šiuo principu, įvedėme sankcijas prekybai su Rusija, nes to reikalauja Europos Sąjungos, Europos saugumas. Mes norime užtikrinti taiką. ką mūsų kontinente. Ir kažka, kažkoks reiškinys atvirkštinis solidarumo principui nepasiteisna, nes e, ūkininkai nukenčia. Ūkininkai Baltijos šalyse, Suomijoje Lenkijoje gyventis negali parduoti savo pieno ar obolių. Pavyzdžiui, Lenkų ūkininkai obolių negalėjo milijonų tonų parduoti. Rusijai, taip pat Prancūzijos, Vokietijos e, ūkininkai patyrė labai didelių nuostolių. Kalbame apie e, keletą milijardų eurų ir pagalba, kurią gaus ūkininkai, yra keli šimtai milijonų eurų. Ir ne visuomet tos lėšos yra e, sąžiningai ir išmintingai paskirstomas. Mes turime paklausti savęs, kodėl tas fondas nebuvo panaudotas e, Rusijos embargo kontekste. Man regis, reikėtų kur kas išmintingiau tvarkyti su lėšomis ateityje. Ponas Jakovčičius, dvi minutės. Pirmininkė. Pranešiau pradžioje, aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad pritariu krizių fondo steigimui, nes esu įsitikinęs, kad jisai mums labai svarbus mūsų ūkinėms šiandieną. Ir tai susiję ne tik uh, su dabartiniais santykiais su Rusija. Mes turėtume turėti pakankamai gerą krizių fondą, tačiau reikia galvoti ir apie globalią situaciją, apie tai, kad reikia apginti mūsų ūkininkus. Ir dėl to yra daug argumentų už tokį fondą, nes ūkininkai susiduria su didžiuliais iššūkiais. E, kolegos, e, pranešėjau, komisijos nariai, manau, kad fondas tikrai užtikrins papildomai daugiau saugumo mūsų ūkininkams ir leis mums pademonstruoti solidarumą Europoje. Tai yra labai svarbu ir tai yra vienas iš pagrindų ES. Kalbame apie tai, kad Kroatija, mano šalis, nedalyvaus programoje, tačiau 2022 metais jau pradės dalyvauti kaip pilna vertė nariai. Ir noriu pasakyti, kad ši situacija gali būti kengsminga mūsų, e, neigia mūsų ūkininkams, taip pat ir bulgarų, rumunų ūkininkams. Nes e, šių pastarųjų šalių ūkininkai dalyvaus tik nuo kitų metų, o mes nuo 22 metų. Svarbu akcentuoti tai, kad tų šalių ūkininkai nežiūrint nuogastavimų, galės gauti paramos iš krizių fondo, nes jie taip pat nukentėjo nuo e, sankcijų Rusijai ir Rusijos embargo. E, pavyzdžiui, iš Neretvos slėnio mandarinai eksportuojami buvo į Rusiją. Mes turėtume pagalvoti, kaip įtraukti visų šalių ūkininkus, kad jie visi galėtų gauti tam tikros paramos. Ponas Min. Čia, support, uh, Ačiū, uh, pritariu minčiai, kad reikia rezervo, kuris padėtų uh, ūkininkams bet apmaudu, kad ES nutarė tapti pasaulio policininku ir uh, nusintė sąskaitą uh, ūkininkams Europos. Tai nepasiteisina, mes turime kažką daryti, bet nereikia bet ko daryti. Uh, 225 milijonai eurų tiek kalbam apie paramą, bet e, jeigu pasieksime Airiją, mes nežinome, kas pasiekta. Mes turime e, galvoti apie tai, kaip apsisaugoti nuo realios krizės, e, kaupti lėšas tam. 80 procentų žemės ūkio paramos dabar Airijoje skirta turtingiausiems ūkininkams, o smulkėjų ūkininkai nyksta ir tas krizių fondas tikrai tokiems ūkininkams nepadės. Dėl daug minutai. Būda dvi minutės. Dėkoju, gerbiamas komisarė, pranešėjų, kolegos. Tiesioginės išmokos yra būtinas mechanizmas tam, kad ES vyktų tvari, tvarus žemės ūkis, todėl komisijos pasiūlymas yra puikus, gerbiamas komisarė. Šis pasiūlymas suteikia galimybių žemės ūkio sričiai. Mes turime išnaudoti visas galimybės tam, kad galėtume e, suderinti 15 metams išmo, tiesioginės išmokas. Būtent 15 metams pateiktų prašymų. E, prašymą pateikti galima, parašką pateikti galima tam tikrą ribotą laiką. Norėtumėm, kad ES institucijos veiktų atsakingai, nes yra labai didelis skirtumas tarp tiesioginių išmokų vienoje valstybė narėje ir kitoje valstybė narėje. Taip neturėtų būti 200 tūkstančių eurų, e, kuriuos gaus Rumunijos žemės ūkininkai negali kompensuoti jų patirtos žalos. ES turėtų vienodai elgtis su visais žemės žemdirbiais visose ES valstybėse narėse, nesvarbu, e, iš kur jie kilia ar kokiu žemės, kokio žemės tokios rytimi užsima. Reikia užtikrinti pusiausvirą tarp e, žemės ūkio našumo ir tarp ES rinkoje esančių žemės ūkio produktų pasiūlos. Rusijos embargas yra labai dėlė problema ir ji išryškino mūsų problemą. Tai, kad mes neturime greitos reakcijos politikos, kaip greitai sureaguoti tokias problemas. Ačiū, ponas Denanot, minutė. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, elementarus klausimas kyla. 2016 metų biudžetą ruošiant, e, atrodo, viskas yra protinga. E, bet e, iššūkis nėra susijęs su to koeficiento apibrėžimu. Aš jau pabrėžiau šį aspektą. Nu, savos nuomonės pranešime. 2016 metais, jeigu kiltų krizė, reikėtų e, pasinaudoti antrojo, antrojo, antrosios antraštės e, numatytą maržą. Ir kaip jau buvo minėta, žemės ūkio krizių turbūt tik daugės, ypač atsižvelgiant į Rusijos elgesį su Ukraina ne, nepaisoma Minsko susitarimų ir man atrodo, kad mes turime uh, suteikti garantijas žemės ūkio darbuotojams, kurie nukentėjo nuo Rusijos krizės. Mes uh, turime taip pat uh, nepamiršti daržovių, vaisių ir taip pat pieno sektoriaus, kur labai kenčia mažos įmonės visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ashworth. Vieną minutę. Pirmininkė, solidarumo ketinimas ir tas krizių rezervas yra viskas gerai. Nors iš pradžių mūsų frakcija jo nepalaikė, bet manėme, kad galima surasti sažiningesnį būdą kaip išspręsti šią situaciją. Man problemų dėl tų virštinių ribų mažinimo nekyla bet e, kyla nerimas dėl to, kaip tai paveiks e, gamintojus mano šalyje. Ši šalis e, dėl savo ūkininkavimo struktūros turi mažiau didelių ūkių nei kitos ES valstybės narės. Tai reiškia, kad atskiri gamintojai jau dabar patiria sunkumų ir jiems bus uždėta dar didesnė kaštų našta. Tai yra įmoka į fondą anksčiau, prie kurio anksčiau jų pačių vyriausybė atsisakė prisijungti. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ali. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. E, e, regla, reglamento dėl finansavimo ir BŽUP stebėsenos ir tiesioginių išmokų mm, reikalavimų įgyvendinimas yra labai svarbus rengiantis 2016 ES biudžetui. Pagal reglamentą, kad palaikytume e, e, žemės ūkio sektorių iškilus kriziai, e, kuri paveiktų žemės ūkio produkciją, buvo numatytas 441,6 milijonų eurų finansavimas ir 1,4 procentai e, bus taikomi tik tai tiesioginiams išmokoms ūkininkams, kurie gauna 2000 eurų ir nebus taikomas trims valstybėms narėms. Šiuo atžvilgiu e, tai reikš, kad bus mažiau išmokama pinigų ūkininkams. Taip pat bus supaprastintos paraiškų formos mažiems ūkininkams. Ir taip pat 2016 biudžete bus įtraukta biudžeto išlaidų kategorija dėl, dėl tiesioginių išmokų. Dėkoju dabar ponė Torės vieną minutę. Gracias. Ačiū. Smulkų žemės ūkio darbuotojai Europos pietuose jau daugybę metų išgyvena krizę. Ar žinote, už kiek Asturijose parduodamas litras pieno? Už 33 centus. Žinoma, gerai yra sukurti tokį krizės fondą, bet negirkime savęs vien už tai, nes tokių priemonių neužtenka, saulės vienu pirštu neuždengsi. Vienas žemdirbys man sakė, man nereikia išmaldos, aš noriu turėti priemonių, kad turėčiau galimybę turėti įtakos e, tai, to produkto, kurį gaminu e, kainai. Taigi viskas, ką darome, norėtume užkirsti kelią krizai, yra labai gerai. Bet mums svarbiausia, kaip politikams, sukurti galų gale tokį modelį, kurio, kuriame tie, kurie dirba žemę, būtų tie pagrindiniai veikėjai, o ne didžiosios korporacijos. Nes būtent jie e, kenčia dėl mūsų neteisingų sprendimų. Mes turėtumėm prisijimti atsakomybę e, ir pakilti aukščiau iš tos situacijos. Mes esame skolingi tai savo piliečiams. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Aš, ponia Šrair, aš palaikau pranešėjo pasiūlymą, kadangi Rusijos boikotas smarkiai paveikė Europos žemės ūkio produkciją. E, Niderlandų produkto eksportas į Rusiją 30 procentų šiais metais sumažėjo ir ES finansavimo parama praėjusiais metais labai padėjo e, šeimų žemės ūkiams, kitiems ūkininkams, kitiems sektoriams Dauguma pinigų buvo skirta e, vaisių daržovių sektoriams, taip pat pieno sektoriui, bet nukentėjo ir kiti sektoriai. Ir aš e, žiūriu į komisarą, kai kalbu, pavyzdžiui, apie keulininkysnės sektorių, kuris taip pat labai nukentėjo. Ši krize uh, paveikia visus e, Niderlandų ūkio sektorius, e, žemės ūkio sektorius ir mažieji sektoriai, mažieji ūkininkai ypač kenčia. Ir todėl aš prašyčiau jūs užtikrinti, kad visas finansavimas numatytas pagal krizių rezervo fondą būtų panaudotas ir kad užtikrintumėte, jeigu liks dar jame pinigų, kad jie sugrįžtų e, mūsų ūkininkams ir pieno ūkininkams. Tačiau kai pinigai turi likti krizių rezerve, tai jie turi ten ir likti tam laikotarpiui. Ir iki bent jau rūpiučio mėnesio turi būti patvirtinti ir nacionaliniai paketai, kad galėtume padėti tiems, kas nukentėjo nuo krizės. Pavyzdžiui, yra ir pomidorų augintojai, kuriems taip pat reiks finansavimo, kadangi jiems trūksta kur parduoti savo produktus. Ir mums reikia mažiau taisyklių Europoje, tačiau pastebiu, kad ūkiuose ir daržininkysės sektoriuje taisyklės netinkamai naudojamos, jos nepadeda ūkininkams, o tai reikia sutvarkyti, kad jie ir toliau galėtų gyvuoti. Dėkoju domnule comisar, dragi colegi. <clears throat> Toliau ponas Sarbau. Dėkoju, pirmininkė komisarė, kolegos. E, e, šis fondas padės ūkininkams, tačiau mes taip pat turime atsižvelgti ir iš tai, ką labai svarbu šios pinigus panaudoti tinkamai skirti juos tiems, kam to reikia. Deja, niekas negali numatyti uh, kada prasidės krizė, pavyzdžiui, kaip kad Rusijos embargo sukelta krizė. Todėl svarbu, kad e, komisija, ir pasitikiu komisaru Hoganu, ir komisija turi numatyti aiškės sąlygas, kaip ir kada panaudoti šio fondo lėšas. Taip pat nedėra pamiršti, kad e, turime numatyti ir tai, tuos, kas mokės iš šį rezervo fondą, kaip kolegos sakė, turime nepamiršti ir to fakto, kad beveik neįmanoma e, paskatinti, negalima numatyti skirtingų kiekių to finansavimo, kiek, kiek jie gaus skirtingų tipų ūkininkai. To, toliau ponas Dorman, vieną minutę. Pone ir ponios, gerimas komisijos nary, žemės ūkis E, nukentėjo visose šalyse. Mes turime sutelkti paėgas ir uh, apsaugoti žemės ūkio interesus. E, kiti metai bus uh, sudėtingi metai ūkininkams uh, dėl Rusijos embargo. Tai reiškia, kad bus prarasta darbo vietų, mes turime apie tai pagalvoti ir padėti žemės ūkiui. Uh, ūkininkai e, moka labai didelę kainą už krizę. Neaišku, kaip ilgai, kaip šis embargas ilgai truks. Tai yra politinis ginčas tarp ES ir Rusijos. Ir ūkininkai turi sumokėti už tai. Rusija buvo labai svarbi rinka ES produktams. Keulienos eksportas Danijai yra svarbus. Ir mes turi, turime dabar ieškoti alternatyvių rinkų. Ponas Ferir, ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Niekas nesako, kad mums nereikia krizių rezervo, tačiau Bendroji žemės ūkio politika ir yra krizės priežastis. Naujausios reformos tik dar labiau padino absurdiškus skirtumus, e, parodė, kaip absurdiškai skirstomos lėšas. E, smulkus, vidutiniai ūkininkai, e, aš nežinau, ar visi supranta, ką tai reiškia. E, matome, kad pro gamybą yra koncentruojama, didžiosios bendrovės viską perima. Konkurencingumas kitas yra žodžis, kuris e, dažnai e, naudojamas. Bet kai kas gauna du ar tris kart daugiau iš, išmokos yra desnės e, tie kartų už hektarą. Dažnai gamybos sąnaudos yra didesnės negu parama mano šalyje. 500 eurų turbūt tiek pakaktų, kad būtų galima e, sušvelninti krizės pasiekmes. Pone Ribeiro. E, jeigu e, mes sakysime finansinę drausmę, kad e, sukur, mes siekėme sukurti krizių fondą, taikydami finansinės drausmės principą, kad būtų galima atremti krizę. E, numatytas lygis e, žemiau 2000 e, eurų, mažiau negu 2000 eurų, kam nebus taikoma Sakoma, kad tos lėšos turėtų būti vėl pakartotinai investuojamos į sektorių. O jeigu yra perviršis, reikėtų panaudoti tą perviršį, kad kitais metais nereikėtų mažinti tiesioginių išmokų. Ypatingos aplinkybės reikalauja ypatingų sprendimų. Europos ūkininkai sutarė su rizikos veiksmiais ir tai reiškia, kad jų pajamoms kilo pavojus pirmiausia dėl Rusijos embargo ir sektorius sudarė rimta krizė, ilgalaikė krizė e, reikia kalbėti apie pieno kovotas. Šis veiksnys labai svarbus. E, regionuose įvairiuose paėmos labai sumažėjo Rusijos embargas. Politiniai, ekonominiai tai buvo sprendimai, bet jie veikia tiesiogiai ūkininkus. Mes turime sušvelninti situaciją ir aš siūlyčiau uh, taip pat dalį lėšų skirti e, pieno sektoriu. Reikėtų geriau reguliuoti e, rinką, nes kai kuriuose regionuose, pirmiausiai atokiausiuose regionuose, krizės pasiekmes yra nepaprastai e, aštrios. Reikėtų taip pat galvoti, kaip rasti naujas rinkas. Ponas Frunzulika. Gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad aš esu pozityviai nusteikęs dėl to, kad kitų metų tiesioginėms išmokoms bus taikomas koregavimo koeficientas. Tai e, mums duos norimų rezultatų, bus galima papildomai paremti žemės ūkio sektorių, jeigu sarys rimta krizė, nuo kurios nukentės žemės ūkio gamyba ar skirstimas. Kiekvienų metų pradžioje, taikydami tiesioginių išmokų sumažymą per finansinės drausmės mechanizmą, mes tą pasieksime. Aš tikiuosi, kad krizės mechanizmo neprireiks, bet jeigu atsitiktų taip, kad jo reikėtų, tai būtų rimta parama žemės ūkio sektoriui ir visiems tai bus naudinga. Ir aš labai tvirtai remiu tai, kad sąlygos būtų labai aiškios paramos gavėjams. Ir dėkoju pranešėjų bei šešėlėms pranešėjams. Dabar ponas Dol. You, Ačiū pirmininkė. Aš nepasisakiau už šį rezervą, Man atrodo, kad reikia atlaikyti senesnio požiūrio. Yra daug daugiau priemonių, kurios komisija turi e, užuot pradėjus rinkti pinigus iš tam tikrų žemės, su, e, žemės ūkio sričių tam tikrose šalyse. E, daugiau lėšų leidžia ūkininkams būti konkurengesniems ir taip mes užkirsime kelią krizėms. ta, ta, ta marža reiškia tai, kad e, vienos šalis daugiau prisidės, kitos ne, kai kurios šalis iš vis neprisidės prie šio rezervo fondo. Ir tai tikrai nėra solidaru. Jeigu norime būti solidarūs, turėtų visi prisidėti prie šio rezervo, nes kitaip atrodo, kad mes surinkame lėšas iš vienų, bet nesurinkame iš kitų. Būtent tik nes karalystės žemdirbiai tikrai nenorės mokėti rezervą, iš kurio iš kurio negalės, e, kurio negalės pasinaudoti. Ačiū, ponė Kjostinger, dvi minutės. Ačiū, gerbiamas komisarė. Aš kitaip žiūriu į šį klausimą, nei ponas Daltonas. Man atrodo, kad Rusijos embargo, embarkas tikrai nebuvo e, sukeltas mūsų žemdirbių. Todėl mes ir turime jiems padėti. Šis embargas rodo, kokios įtakos turi įvairios politinės krizės žemės ūkiui. Europos Sąjunga nu, tikrai labai nukentėjo, pavyzdžiui, Austrija šimta tūkstančių eurų neteko, neteko dėl, dėl, dėl, šios, dėl šio embargo. Manau, kad reikia imtis priemonių ištikus kriziai ir norėčiau pabrėžti, kad e, komunikavimas irgi galėtų būti vienas iš, vienas, viena iš priemonių. Mums reikia aiškios pagalbos sistemos. Išmokos krizių metu neturėtų būti dar didesnė biurokratinė našta mūsų žemdirbiams. Todėl reikia įvertinti šių priemonių įgyvendinimą. Nereikia laukti kitos krizės tam, kad patobulintume savo taikomas priemonės. E, reikia iš anksto numatyti priemonės ir numatyti biudžetą. Taip pat norėčiau pasisakyti, kaip ir ponė e, Ribero, apie pieno gamybos sektorių. Jau prieš kurį laiką baigėsi, mes peržengėme pieno kvotą ir dabar e, Austrijos pieno gamintojai patiria labai dėlius išbandymus. Ir vėl bus iš naujo pežiūromas kvotos. Taigi labai prašau, germas komisarė, e, imtis visų priemonių, kad būtų stiprinamas pieno gamybos sektoriaus konkurencingumas. Dėkoju, ponas De Castro, dvi minutės. Pirmininkė, komisarė, gerbėmi kolegos, reglamentas, dėl kurio mes balsuosime rytoj, yra. E, finansinės drausmės pritaikymas, tai, tai būtent komisijos priemonė, kuri turi įtakos 15 metų tiesioginėms išmokoms. Mūsų frakcija balsuos už pono Sekerskio pranešimą, kuris jau buvo patvirtintas Žemės ūkio komitete paprastąją procedūrą. Tačiau dabar diskutuodami matome, kad šis finansinė, discip, finansinė, šis finansinė dis, disciplina yra susijusi su E, tomis priemonėmis, kurių buvo imtasi, kuriant mm, finansinę programą. Ir kaip matome, krizės atkartojasi vis dažniau. Ir dabar išgyvename Rusijos embargo krizę ir kainos, kuo toliau to patiria daugiau sviravimų žemdirbiai e, būtent ir nukenčia nuo tokių krizių. Todėl mes, gerbos komisarė, turime iš naujo apgalvoti, kaip mes e, kovosime su krize, kaip kokių naujų priemonių imsimės užkirsti kelią krizėms tam, kad mūsų žemdirbiai galėtų be baimės konkuruoti pasaulinėse rinkose. Gerbiamas komisarė, e, parlamentas nusprendė, kad e, ši priemonė turėtų būti taikoma tik tai tiems žemdirbiams, kurie gauna išmokų daugiau nei 5000 eurų, e, bet vėliau buvo sumažintas e, šis slengstis. Mes manome, kad didesnė, aukštesnis slengstis būtų teisingesnė priemonė ir mažieji, smulkieji žemdirbiai nenukentėtų. Ir smulkėsiams žemdirbiams tokia priemonė neturėtų didelės įtakos. Ačiū. Pone Marijas, minutė. Ačiū pirmininkė. Graikijoje, Graikija turi labai didelę valstybės skolą, todėl kalbėti apie rezervą kuris būtų skirtas kovoti su finansinėmis krizėmis, iš tikrųjų Graikijos žemdirbėms atrodo labai sudėtingas, nes e, Graikijos žemdirbėjai neteko milijonų eurų dėl Rusijos embargo. tos šalis, kurios gyvena tokiomis aplinkybėmis kaip dabar Graikija, labai stipriai nukentėjo, taip pat ir žemės sektorius nukentėjo. Turime užtikrinti, kad mūsų žemdirbėjai bus apsaugoti. Jų pajamos labai stipriai sumažėjo, o moko, mokami mokesčiai labai stipriai padidėjo. Todėl reikia užtikrinti, kad kad būtų sumažinti tie mokesčiai, kurie tik nieko neturi jokios kitos naudos, tik tai sumažina Graikijos žemdirbių pajamas od najtežih poslova odgovornog upravljanja i poslovanja svake. Pone Petir, suplanuoti finansus yra viena iš didžiausių ir sudėtingiausių užduočių kiekvienoje organizacijoje. Tačiau finansų biudžeto planavimas e, turi labai dėlės įtakos mūsų piliečių mm, gyvenimo geroviai. Planuojant 16 metų e, biudžetą Turime įdėti labai, dėlį, labai daug darbo, nes tai yra vienas iš sudėtingiausių, vienas sudėtingiausių užduočių. Reikia numatyti krizės, numatyti, kokių rezervinių lėšų reikės. Tos lėšos, kurio, rezervinės lėšos, kurios numatytos šiame projekte, yra maždaug 400 milijonų e, eurų ir iš jų bus kompensuojamos, bus mokamos tiesioginės išmokos, taikant 1,39 procentų koficijantą, išskyrus Bulgariją, Kroatiją ir Rumuniją. E, žemės ūkis išgyvena krizę, kuri kilo dėl Rusijos embargo, taigi žemdirbėjai nėra kalti dėl šios krizės ir manau, kad kompensacijos turėtų būti mokamos ne iš Žemės ūkio fondų, o iš kitų. O šis rezervas turėtų būti skirtas tom krizėm, kurios kyla dėl žemės ūkio prieža, su žemės ūkio susijusių priežasčių. Todėl prašyčiau komisijos, kad e, būtų kompensuota pieno, mandarinų ir obolių augintojams, kurie nukentėjo. amit azt e, frakciótársaim már korábban jelezték én is csatlakozom ahhoz hogy a kiigaztási arányokat és a mezőgazdasági ár... Ačiū pirmininkė. Pritariu tiems, kurie sako, kad komisijos pasiūlymas e, skurti šį rezervą yra puikus. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Vengrijoje yra labai prieštaringų signalų susijusių su tiesioginiam išmokom. E, kalbama apie tai, kad e, įvairūs oligarchai ir tie, kurie turi prieigą prie, prie to, e, prie, prie vyriausybės gauna daugiau tokių išmokų. Sunku to patikėti, bet kalbama apie tai, kad Vengrijoje šios ir tai yra labai didelė korupcija ir buvo netgi sulaikyti keli pareigūnai ir galima šimtų procentų teikti, kad Vengrijos žemės ūkija dirba tik oligarchai. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį iš, iš šią situaciją, bet bet kuriuo atveju e, sveikinu komisiją už tokį sprendimą. Ponas Kaputa, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kad palaikytume žemės ūkio sektorių krizės metu, turime turėti tokį krizių rezervą. O politinis tikslas yra sukurti po efektyvius instrumentus, padėsinčius mums spręsti tokias skubos situacijas. Tačiau dabar dažnai atrodo, kad krizės jau tapo įprastų dalykų, ypač uh, Mm, kalbant apie Rusijos embargą. Dabar visame sektoriuje situacija yra labai nenuspėjama. Labai daug galimų tarptautinių krizių gali įvykti artimoje ateityje. Todėl turime užtikrinti tinkamą e, finansavimą šiam rezervui. 2016 komisija yra numačiusi 441 milijoną. Tikiuosi, kad šios lėšos sugrįž pas ūkininkus per tiesioginės išmokas, jeigu jų neprireiks krizėms suvaldyti. Dėja, tai nėra tvarus ar ilgalaikis sprendimas. Negalime, kad ūkininkai mokėtų už krizės, kurių nesukūrė, bet e, vertinu komisaro iniciatyvą ir tikiuosi, kad ateityje surasim geresnių sprendimų. Dėkoju. Toliau ponas Agnių. Dėkoju, pirmininkė. Na, Mes visi sutinkame dėl to, kad trūksta aiškumo, dėl to, kai, pagal kokias taisyklės bus dalyjamos šio fondo lėšos. Ir ponas Hoganas net į mane pasižiūrėjo, dėkoju, jaučiuosi pagirtas. Britų mm, ūkininkai dėl euro patiria didelės, didelė, didelius nuostolius. Kodėl euras toks silpnas? Todėl, kad e, jis įvesęs tose šalise, kuriuose ne, to neturėjo būti padaryta. Galbūt tai ir nėra Dievo pirštas Tačiau tai yra komisijos e, veiklos padarinys. E, komisija įsivaizduoja, kad yra dievybė ir todėl jai galima taikyti tokį pareiškimą. Todėl šis fondas turi pakeisti anksčiau buvusi žaliai fondą. Ir taip turėtų padėti, kur kompensuoti Britų ūkininkų nuostolius patiriamus dėl eksporto sumažėjimo ir atpigusio euro. Uh, E, tai tikrai nėra argumentas e, Britanijoje įvesti eurą, tačiau e, galiausiai Britai taip nuskurs, kad jie nebegalės finansuoti BŽUP. Labai patogu valstybėms narėms pamiršti, kad Junktinė karalystė labai daug prisideda prie BŽUP finansavimo ir mūsų mokesčių mokėtojai turėtų žinoti, kad jų pinigai bus naudojami vietos ūkininkams paremti. Komisarė, aš diskusijose dalyvausiu kaip galima ilgiau, bet kaip žinote, turiu vykti į Žemės ūkio komiteto susitikimą. Ačiū uždėmesi, dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Yra keturi kalbėtojai ir kiekvienam žodį suteiksiu. Prašom, pirmasis kalbėtojas. Kolegos. Ponas Glezos. Kolegos. Nemaišykime šios krizės e, priežasčių. Prieš Rusijos embargą buvo ir Europos Sąjungos įvairios, e, įvairūs veiksmai. Žinoma, ši mintis yra gera, tokio fondo mums reikia. Reikia, kad jis padėtų mums suvaldyti mm, gamtinės krizės, pavyzdžiui, bet ypač Graikijoje. Noriu pabrėžti, kad be ekonominės kilo tikrai ne dėl Graikijos ūkininkų kalties. Politikai Politikai dėl to kalti. Politikai ir jų politika kuris už, su, labai pakenkė žemės ūkio sektoriui Graikijoje. Taigi mes iš vis nebeturime jokios pramonės. Graikija tiesiog tapo dideliu viešbučiu. Dabar ponas Soltės vieną minutę. Pirmininkė, kolegos, dėkoju už suteiktą žodį. Aš palaikau šį Mm, koregavimo koeficientą tiesioginėms išmokoms. Ir dabar turime pripažinti, kad jeigu norime kažką kažkam duoti iš kažko, tai turime paimti. Ir todėl turime numatyti tinkamą šių lėšų paskirstimo priežiūrą. Šios lėšos bus naudojamos siekiant sušvelninti krizių pasiekmes ir todėl būtina numatyti labai aiškius kriterijus, kurie bus taikomi komisijai skirstant šias lėšas. Šie kriterijai privalo būti aiškus, aiškiai pasverti ir taip pat e, aiškiai prižiūrimi. Negalime atsidurti situacijoje, kai teks aptarinėti kažkokius nesklandumus ir netikslumus ir todėl lėšos privalo būti naudojamos sąžiningai ir veiksmingai. Dabar ponas Everič. Dėkoju. Faktas yra tas, kad krizė e, vyksta realiai ir paliečia realias vietas ir realius žmonės. Aišku, fondai e, yra reikalingi, tačiau juos reikia valdyti ir naudoti vietos srityje. Ir nors ir ši mintis protinga, taip, nenumatytos situacijos įvyksta, Padėti reikia, bet tai turėtų būti daroma valstybėse narėse. Airių kolega teisingai pasakė, kad valstybės narės turi sprendimus. Mes e, neturime 500 e, e, milijonų žmonių priversti prisi, vis, visų mokėti, kada ES supras, kad. Mm didelis yra blogai, mažas yra gražus, o mikro yra tiesiog stebuklingas. Grįžkime prie vietos ligmens, to mes norime. Mim, domna Morvoj, un minut. Pone Morvai. Ačiū, gerbiamas komisarė. Norėčiau jūsų paprašyti pagalbos Norėčiau išgirsti atsakymą į klausimą apie Vengrijos parką, aš, kuriame aš lankiausi savaitgalį ir likau sukrėsta. Norėčiau pasidalinti e, įspūdžiais. 50 km važiuoji ir nematai ne vieno žvėries garsiosiose pūsteno pievose. Kodėl? Todėl, kad tie žvėris yra laikomi nelaisvėje, atsiprašau, gyvuliai ne, tai laikomi nelaisvėje, uždaryti, e, nes žemdirbiai neteko, dėl korupcijos problemos Vengrijoje neteko žemių ir negali naudotis tomis pievomis. Taigi tie žmonės, kurie ten dabar gyvena, nieko neišmano apie žemės ūkį, tiesiog nori susižerti ES tiesioginės išmokas ir viskas. Much, uh, uh, Kitas kalbėtas. Atsiprašau, narys, e, norėčiau padėkoti visiems uh, kalbėjusiems ir ypač dėkoju pranešėjai ponui Sikerskijui. E, norėčiau e, pasakyti, kad e, pagal žemės ūkio politiką yra numatytas krizių rezervas, kuris turi padėti ūkininkams. Tai demonstruoja solidarumą su ūkininkais, mūsų solidarumą krizių metu. Ir rezervas 15 metams būtent ir skirtas padėti ūkininkams. Krizių rezervas yra solidarumas, kuris pasireiškia realiame gyvenime. Kaip aš ir sakiau, šis fondas skir, e, sudaromas iš egzistuojančių lėšų. E, daug problemų knygams kilo dėl e, Rusijos e, produktų embargo ir 433 milijonai eurų buvo panaudota šiam politikos sprendimui finansuoti. E, Lapkritį komisija pakeitė savo sprendimą ir pademonstravo solidarumą. Krizių, krizės metu buvo paimtos e, lėšos iš kitų šaltinių ir 350 milijonų eurų. Apie tiek kalbame be krizių rezervo. Ponas Dantan tikriausiai prisimena e, visą tai labai gerai. Aš nežinau, ar kiti nariai nepamiršo to sprendimo. E, priimto lapkričio mėnesį, kad būtų pakeisti nusistatymai ir e, šio parlamento narių komisijos narė Georgieva labai e, pozityviai sureagavo ir tuo metu ūkininkams buvo steigta parama e, dėl keulienos. Privatus sandėliavimas yra viena iš priemonių. Dešimt savaičių numatomas laikotarpis ir nemažai iš rinkos e, paimama keulienos ir tai stabilizavo padėti daugeliui e, keulių augintojų. Mes siekėme ir daugiau papildomų populiarinimo priemonių keulienos sektoriuje. E, galvojame apie kitas šalis, tolimuosius rytus, Filipinus, kurie galėtų pakeisti Rusiją. 73 procentai produktų anksčiau keliavo į Rusijos rinką, keulienos produktų. Taigi mes turime e, dabar mm, keisti padėtį keulienos sektorėje. O dėl finansinės drausmės reikia nepamiršti, kad smulkėjų ūkininkai visoje ES nepatirs jokių skirtumų, nes slengstis numatytas yra 2000 e, eurų. Ponas Ešvardas kalbėjo apie tai, kad daug ūkininkų jungtinė karalystė dėl ūkių struktūros neturės e, mokėti nieko, nes tai atspindi realybę ir smulkus e, maži ūkininkai yra šiame kontekste geresnėje padėtyje. Taigi tai yra labai gera priežastis, jungtinė karalystė išlikti Europos Sąjungoje, nes tikriausiai jis geriau žino, ne kiti, ne kiti, kad dabar padedama yra Britanijos ūkininkams. Uh, bet e, labai sunku būtų spręsti Junktinės karalystės vyriausybei tokius e, sudėtingus klausimus. E, ES yra gana dosni Junktinės karalystės ūkininkams. Ir noriu pasakyti, kad ES visuomet labiau e, rem, rem žemės ūkį ir vairias priemonės negu kad pati Junktinė karalystė. Baigdamas noriu pasakyti, jog e, džiaugiuosi pasiūlymu ir tikiuosi, kad rytoj bus balsuojama pozityviai. Labai ačiū gerbiamam komisijos nariui ir suteiksiu žodį ponui Sikėskui pranešėjui. Gerbiami ponai ir ponios komisijos nariai. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas. Diskusijos buvo taip pat techninės, aš esu labai dėkingas Jums už jas. Paspartinta procedūra tvirtinant šį dokumentą, reiškia, kad egzistuoja sutarimas tarp tarybos parlamento ir komisijos. Tai yra labai svarbu, sprendžiant sudėtingas situacijas. Girdėjome daug apie solidarumą išsakytų minčių. Ir e, prie fondo prisidės visi ir fondas bus skirtas tam, kas nukentės nuo krizės. Taigi solidarumas bus pagrindinis veiksnys. Turime prisiminti, jog žemės ūkis yra ypatingas sektorius, daug kas priklauso nuo oro, nuo išorės įvairių veiksnių, taip pat nuo tarptautinės situacijos. Taigi mums reikia priemonių, kurios ne visuomet atsiranda laisvoje rinkoje. Laisva rinka E, turi užtikrinti paramą esant krizėms. Bendrausios žemės ūkio reforma apriboja intervencijas į rinką. Aš apie tai kalbėjau anksčiau. Mes pernelyg daug suvaržėme intervencijų galimybę. Taip, mums reikia gerai, kas turime mažiau lėšų bendroje žemės ūkio politiko, politikoje ir apskritai mažiau lėšų žemės ūkija. Nes neturime sakyti, kad krizė sukėlė bendroji žemės ūkio politika. Ne tik e, ūkininkus, bet ir vartotojus e, remia žemės ūkio politika bendroji. Tai reiškia pigesnius maisto produktus. Baigdamas norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai šaliai ir komisijai už bendradarbiavimą. Dėkoju. Dėkoju, baigiame e, svarstyti šį klausimą, rytoj balsuosime. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ponios Nohi.